Gerbiami kolegos, ponės ir ponai, pradėkime. Pradėkime pirmininkų suėgos posėdį. Jis yra atveras. Norėčiau pradėti pirmininkų suėgos posėdį, kuris atviras visiems nariams. Visi parlamento nariai gali dalyvauti šiame posėdėje ir noriu dabar nuoširdžiai pasveikinti poną Van Rompoj ir poną Barosu, tarybos ir komisijos vadovus, kurie taip pat dalyvavo vadovų taryboje. Kaip visi žinote, neseniai įvyko vadovų taryba, kuri taps istorinė. Ji bus laikoma vienu iš svarbiausių susitikimų, sprendžiant pagal nagrinėtas temas. Buvo nagrinėtas ir vienas iš opiausių klausimų - Šengeno zona ir eurokrizė. Euras yra mūsų valiuta, Šengenas užtikrinantis laisvą E, judėjimą, tai yra tikri mūsų simboliai ir juos reikia saugoti. Mes, Europos parlamentas, turime labai aiškę poziciją šiais klausimais. Mūsų šios dienos posėdis yra nepaprastai svarbus. Taip pat esu dėkingas ponu, ponui Vandrompo ir ponui Baroso, kad jie rado laiko savo užimtoje darbo tvarkėje ir atvyko pas mus. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Van Rompoj, kuris mums papasakos apie praėjus, praeitos savaitės ketvirtadienio ir penktadienio vadovų tarybos išvadas. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Man tenka didelė garbė pranešti jums apie darbą vadovų taryboje, kur pasiekėme neblogų rezultatų visose srityse. Pirmą dieną svarstėme ekonomiką, sprendimai susideda iš trijų dalių. Pirmiausia, ekonominės politikos koordinavimas e, susijęs su eurosemestru ir euro plus paktu. Antras dalykas e, išsamaus paketo gyventinimas ir kitas dalykas TVF ES programa skirta šalims įskaitant Graisiją. Graikija pirmiausia, Europos politikos koordinavimas baigėsi, pirmasis Europos semestras atsirado nauja struktūra ekonominės politikos koordinavimui. Vyko ilgos geros diskusijos apie nacionalinius biudžetinius pasirinkimus, ekonominės reformas. Mes paremėme rekomendacijas, kurias pateikė komisija. Ir aš noriu pasakyti, kad mes nesusilpinome šitų pozicijų pateiktų Komisija labai aiškiai įvertino padėtį ir pateikė labai rimtas viešas rekomendacijas. Dabar valstybės narės pačios viską turi nuveikti, jos turi atsižvelgti šias rekomendacijas, rengdamos biudžetus ir pro, reformas aš iš diskusijų galiu pasakyti, kad valstybės narės e, seks ne tik komisijos rekomendacijas jos yra ir įpareigotos jas įgyvendinti. Mes kalbėjome apie Europlius paktą, E, ir apie tai, kas dalyvaus jame. Mes e, sutarėme, kad dirbame teisinga linkme, siekiame padidinti konkurencingumą, užtikrinti didesnį užimtumą, ekonomikos stabilumą, viešųjų finansų būklę pagerindami ir reformuodami pensijų sektorių. Tačiau prieėmė prie išvados, kad pagal paktą kitas įsipareigojimo etapas turi siekti dar uh, daugiau. E, su stipriu ekonominės politinės koordinavimu Europa gali daug ko pasimokyti iš valstybės skolų krizės ir, ir mes turime e, pirmiausia galvoti apie tuos, kurie daliesi eurus ir apie kitus. Mūsų pirmoji patirtis yra teigiama Mes išgyvename nemažai sunkių dienų, bet galvojame, kad reikia sustiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Antras dalykas yra ekonominės diskusijos. Tai kaip įgyvendintas išsamus kovo ekonomikos priemonių paketas. Mes patvirtiname pakoreguotą tekstą dėl e, Europos finansinio stabilumo mechanizmo, taip pat uh, sutarties tekstą dėl Europos stabilumo mechanizmo, tai yra ateities nuolatinis saugumo tinklas. Mes pabrėžėme, kad labai svarbu atlikti labai skaidrius banko atsparumo testus. Pasižiūrėjome į kokia yra padėtis dabar, kuri leistų sustiprinti ekonominę valdyseną, taip vadinamas šešių priemonių planas. Tai susiję ir su makroekonomikos priežiūrą. Keletą žodžių apie šį dalyką. Aš žinau, kad tai labai svarbu parlamentui. Taryba ir parlamentas sutarė, e, sutarė dėl maždaug 95 procentų teksto dar daugiau negu dėl tiek ir dabar reikia baigti galtinės darybas, kad būtų galima šį priemonių paketą priimti kaip galima greičiau, tikiuosi, per ateinančią parlamento sesiją. Aš sveikinu Vengriją pirmininkausią valstybę ir parlamentą atlikusią likščelinį darbą. Parlamentas užsitikrino e, kur kas geresnius dalykus darybose su taryba, tekstų kokybė labai pagerėjo dabar ir paketas priemonių sustiprėjo ir tapo nuseklesnis. Parlamento delegacija trišalėme susitikime sugebėjo pasiekti daugelio rezultatų. Pavyzdžiui, kodifikuoti Europos semestrai teisinius tekstus, įskaitant e, nuoseklų valstybių narių rezultatų vertinimą, gyvendant strategiją Europą 2020, užtikrinti, kad atvirkštinė kvalifikuota dauguma bus taikoma penkiose iš šešių sprendimų, kur tai teisiškai įmanoma įskaitant rekomendacijas dėl prevencijos ir makroekonominių netolygumų korekcijos. Dėl e, likusio dalyko su taryba dar kol kas nesutarta iki galo, nes jį pasiūlė peržiūros nuostatą. Parlamentas taip pat vienodą vaidmenį su taryba užsitikrino, e, kuriant rezultatų lentelę, siekiant nustatyti, ar nėra makroekonominio disbalanso. Taip pat tai užtikrins, reikia užtikrinti ir nacionalinių statistikos tarnybių nepriklausomumą, užtikrinti patikimus rezultatus. Tai yra labai rimtos priemonės. Parlamentas ir, aišku, taryba turi išgirsti iš manęs tokius žodžius. Atėjo dabar laikas susitarti dėl kompromiso. Pozicijos yra labai artimos, bet aš suprantu, kad bet kokie rimti pokyčiai jau vargu ar įmanomi kaip sakom, prancūzai geriau padaryti taip, kad geresnis netaptų gero priešų. Ir taip pat e, daug dirbome diskutuodami, kai bus taikoma tarptautinio valiutos fondo programa valstybėms narėms. Airija yra viena iš šalių, kuri naudoja šią programą ir e, ji vykdoma sėkmingai. Taip pat Portugalija turi e, įgyvendinti pilnai reformų programą. Dėl Graikijos mes patvirtinome platų tekstą, kurį tikriausiai matėte išvadose. Jis atspindi nepaprastą svarbą, būtinybę to, kad Graikijos parlamentas priimtų esminius dokumentus dėl fiskalinės strategijos Ir šiuo metu, kaip tik Graikijos parlamentas ir svarsto šiuos tekstus, tai turėtų būti pagrindas naujai programai, kurią bendrai rems Europos partneriai, Graikijos ir Tartautinis valiutos fondas ir bus galima išmokėti laiku e, pinigus e, Liepos mėnesį, kad Graikija galėtų įvykti savo finansinius įsipareigojimus. Taip pat buvo patvirtinta pozicija, kuri buvo pristatyta Eurogrupės e, birželio 10 dieną dėl privataus sektoriaus įtraukimą į savanorišką skolos gražnimo nukelimą Graikijai. Mes e, taip pat svarstėme arabų pasaulio įvykį, migraciją ir Kroatijos stojimą. Europos Sąjunga ketina ir toliau vaidinti svarbų vaidmenį istoriniuose poslinkiuose, kurie vyksta Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose. Be Europos būtų įvykęs arabų pasaulis, tačiau be mūsų nebūtų buvę arabų vasaros. Mes matome ir teigiamas, ir neigiamas tendencijas. Iš teigiamų galima pasakyti, kad Tunise ir Egipte pavasarį vyko demokratiniai pokyčiai, o papildomai vyksta konstitucinė reforma Marokė, taip pat Jordane yra prisimti nauji įsipareigojimai vykdyti politinės reformas, taip pat numatoma Alžyre įgyvendinti konstitucinės reformas. Mes norime prisidėti prie šių pokyčių. Mes siūlome naują partnerystę regiono šalims ir skatiname tiek demokratinės reformas ir ekonominės reformas, kad iš to, iš to išloštų piliečiai. Mes vertinsime partnerių rezultatus veiklos ir poreikius. Ir mažiau bus duodama už mažiau, o daugiau už daugiau. Mes labai stipriai pasmerkėme e, smurtą, baisų smurtą Sirijoje. Kaip matome, Sirijos režimas ir toliau imasi priemonių smurtinių prieš savo piliečius rinkdamasis represijų kelią, užuot įvykdęs savo pažadus dėl gilių reformų režimas, kvestionuoja savo paties egzistenciją. Tie atsakingi už nusikaltimus ir smurtą prieš civilius gyventojus turi būti patraukti atsakomybėn e, taryba birželio 20 šių metų e, priemė išvadas, o vadovų taryba pritarė šioms išvadams ir pasveikino naujų sankcijų įdėgymą. Ji taip pat visiškai pritarė diplomatinėms pastangoms, kurios skirtos užtikrinti, kad Junktinių tautų saugumo taryba galės e, imtis prievalių ir e, duoti deramą atsaką situacijai Sirijoje. Dėl Libijos karinis spaudimas išliks tol, kol valdžioje bus Gaddafis. ES su tarptautinės partneriais e, rengėsi e, demokratiniams pokyčiams po Gaddafio. Dėl Jemeno mes e, kalbam apie tai, kad reikia greitai veikti ir kad pokyčiai būtų įtraukiamojo pobūdžio. Kitas e, svarbus klausimas, kurį antrą dieną svarstėme, buvo migracija. E, jau prieš arabų, įvykius arabų pasaulyje reikėjo e, apie tai kalbėti. Ir mes prieme prie išvados, kad greičiausias būdas sumažinti migracijos spaudimą prie mūsų pietinių sienų yra užtikrinti ateitį jaunimui savo šalyse, Šiaurinėje Afrikoje. Migracijos politika prasideda sėkminga už mūsų sienų. Egzistuoja naujos partnerystės su pietinės kaiminysės šalimis, tai apims saugumo, mobilumo, migracijos aspektus. Toliau dėl prieglopščio mes E, vėl e, nustatėme žalę šviesą darybose taryboje. Mes manome, kad neseniai pateikti komisijos pasiūlymai yra geras pagrindas tolesnėms daryboms. Mes taip pat patvirtiname, kad 2012 e, išliks data, kai įkursime, sukursime bendrą Europos prieglopščio sistemą. Toliau dėl Šengeno visi valstybių ir vyriausybių vadovai ir toliau yra įsipareigoję laisvam asmenų judėjimui, siekia užtikrinti šią teisę. Yra labai, tai yra labai svarbus Europos pasiekimas, vienas iš pagrindinių principų, bet mums reikia patobulinti Šengeno taisyklės. E, apsaugos mechanizmas turėtų būti įdėktas tam, kad būtų galima sureaguoti į išskirtinės aplinkybės dėl kurių šiandieno bendradarbiavimo apskritai yra pavojus, bet nereikia pakengti laisvo žmogaus e, žmonių judėjimo principams. Kaip paskutinė priemonė, ši apsauginė nuostata gali būti įdėkta numatant vidaus sienų kontrolę, kai situacija yra kritinė ir valstybė narė nebegali vykdyti savo įsipareigojimų. Tokia priemonė būtų priimta pagal aiškiai apibrieštus kriterijus ir bendrai įvertinus e, jos ribotumą erdvėje ir laikė tam, kad būtų galima sureaguoti tik tai į išskirtinės aplinkybės. Taip pat buvo pritarta susitarimui tarp parlamento ir tarybos dėl Frontex sustiprinimo, tai yra mūsų išorės sienų agentūra. Frontexas dabar galės skirti ryšių palaikymo pareigūnus trečiosiuose šalyse, tai atitiks naująją kaiminystės politiką. Nuo šiol uh, operacijas uh, perims Europos pasienio apsaugos grupės Frontex operacijas. Uh, Galiausiai mes kalbėjome apie Kroatiją. E, Kroatijai atsiveria kelias, kad 28 valstybei nariai. Mes e, tikimės, kad taryba kaip galima greičiau iki birželio pabaigos baigs darybas dėl narystės. Paskui iki metų pabaigos bus pasirašyta stojimo sutartis. Kaip numato komisija, ši šalis prisijungs kitų metų viduryje prie sąjungos. Kroatijos prisijungimas prie sąjungos suteikia naują uh, impulsą vakarų Balkanų šalims. E, be visų diskusijų apie politiką Europos vadovų taryba taip pat patvirtino ir poną Mario Draghi kaip naująjį Europos centrinio banko vadovą, kuris pradės eiti pareigas e, lakryčio pirmą dieną, po to, kai jūsų parlamentas didelę balsų daugumą pritarė jo kandidatūrai. E, aš tiek jums ir norėjau pasakyti. Ir e, mes pasakysiu dar pabaigai, kad prieėmėme labai daug sprendimų. Vienas ypatingas sprendimas yra dėl e, Kroatijos. Kroatijos žmonės galiausiai bus įvykdę savo seniai e, puoselėjimą svajonę. Like to... Dėkuoju Jums, pane pirmininkė, už Jūsų padarytą pažangą. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Baroso. Prašau, ponė. Uh, Ačiū, pana pirmininkė, gerbimo Europos parlamento nariai. Manau, kad uh, vadovų taryba baigėsi priimdama labai rimtus sprendimus svarbius ES. Aš kalbu apie ekonomikos policiją, migraciją, pietų viduržėmė jūros regioną ir Kroatijos stojimą. Be to, Kalbant apie padėtį Graikijoje, buvo dar kartą parodyta, kad mes galime susitarti, kai to susitarimo reikia. Ir man džiugu Jums pranešti, kad TVF programų įgyvendinimas Airijoje ir Portugalijoje taip pat vyksta sklandžiai. Aišku, kad mes kiekvieną dieną esame, susidurime su tarpusio priklausomybės e, apraiškomis visose srityse praėjus 15 mėnesių po Graikijos galvimo paketo patvirtinimo buvo jis galtinai apibrėžtas, dabar mes privalome surasti naujų būdų, kaip užtikrinti saveikumą mūsų ekonomikoje ir kaip priimti eurozoną ir visoje Europos Sąjungoje sprendimus susijusius su ekonomikos politika, finansų politika. Reikia daugiau pastangų dėti, kad e, pagerėtų padėtis viešųjų finansų sektoriuje, geriau vykdyti reformas. Ir Graikijos pavyzdys rodo, kad <clears throat> galime plėsti priemonių, kuriomis kūriamos darbo vietos ir skatinimas ūkio augimas apriepti. Reikia geriau naudoti struktūrinių fondų lėšus ir numatyti techninės pagalbos visatmečio programą Graikijai. <clears throat> Taip pat reikia e, dėkti, taikyti neišvengiamas kosmingas priemonės e, susijusios su privatizacija ir ūkio augimu Komisija e, taip pat e, pateikė e, savo rekomendacijas, kurios buvo svarstamos vadovų taryboje. Po diskusijos galiu pasakyti, kad tai buvo nubrėžtos labai aiškios gairės artimiausiams mėnesiams. Taip pat mes siekiame didinti Europos konkurencingumą ir naudotis įvairiomis ūkio augimo galimybėmis. Aš tikiuosi kitų institucijų bendradarbiavimo siekiant susitarti dėl e, komisijos ekonomikos valdysenos paketo iki vasaros pabaigos. Gerbiami parlamento nariai, man padarė įspūdį e, diskusijų tarp valstybių vyriausybių vadovų atvirumas, e, kaip minėjo ES tarybos pirmininkas, ką tik ir jų pasirengimas kompromisams. Mes E, dabar grįžtame prie tokių problemų sprendimo būdų, kurios buvo siūlomos taip vadinamo Lisabonos strategijoje ir pritarėme kolektyvinėms pastangoms darant politinius sprendimus. Taigi galima kalbėti apie tai, kad per atmiausius mėnesius ir metus reikės labai daug geros valios vadovų taryba man suteikia vilties, nes siekia dėti daugiau pastangų gyvendant strategijos 2020 tikslus, sumažinti naštą mikro įmonėms, mažoms vidutinėms įmonėms. Komisija buvo paraginta parengti kelio gairių planą iki 2015 metų dėl skaitmeninės bendrosios rinkos, <clears throat> nepaisant to, kad nemažai tikslų jau dabar yra įgyvendinami, tačiau remintis mūsų komunikatu buvo pripažinta, kad kai kuriuose srityse reikia papildomų pastangų, pavyzdžiui, energijos vartojimo efektyvumo, užimtumo, energetikos išteklių vartojimo mažinimo. Ir švietimo srityse mes dar nesame pasiekę pakankamos pažangos e, Savai suprantama, daug kas priklauso nuo to, kaip valstybės narys įgyvendina šios tikslus, todėl e, pasibaigus pirmajam Europos semestrui mes turėsime laukti nacionalinių semestrų rezultatų, tai yra vienbalsiai priimtų vadovų tarybos sprendimų gyvenimo valstybėse narėse. Migracija taip pat yra labai rimtas klausimas ir visuomenės nuomonė yra susiskaldžiusi šiuo klausimu. Kartais e, migracijos klausimai yra naudojami siekiant didinti priešingumą atvirai demokratiniai visuomeniai ir e, skatinti nacionalistinės nuotaikas ES. Mes pasirinkome visą apimantį požiūrį siekiant spręsti migracijos problemas. Daug kartų sakiau ir dar kartą pakartosiu, kad laisvas asmenų judėjimas yra e, vienas iš didžiausių ES pasiekimų. Tai yra pagrindinis mūsų ES ramstis. E, pagrindinė laisvė, kuri labai svarbi ekonomikos atsigavimui ir bendrai rinkai. Mes e, nenorime, kad laisvas asmenų judėjimas e, arba prekių judėjimas vieninga rinka būtų kvestionuojamas. E, dėl šio klausimo mes nesirinkime nusileisti, ir nenorime, kad jam kiltų grėsmė. Vadovų taryba pripa, pripažino taip pat laisvas menų judėjimą kaip vieną iš pagrindinių ES vertybių ir principų ir e, pagrindinė teisė, kuri e, politinėse diskusijose šio klausimu taip pat yra labai svarbi, todėl būtina, vadovų taryba pripažįsta, kad reikia pagerinti Šengino valdyseną, todėl komisija parengs konkrečius pasiūlymus dėl stebėsenos vertinimo sistemos visą Europos Sąjungą, aš noriu tą pabrėžti ir vadovų taryba tą padarė. Taip pat e, šie principai turi e, galioti visą Europos Sąjungą, komisija rūdienį taip pat pateiks pasiūlymus dėl papildomų saugiklių mechanizmo tam, kad būtų galima Europos lygių e, sureaguoti į spaudimą mūsų išorinėms sienams ir bus parengti įvairūs e, atsakai reaguojant į skirtingas situacijas. Na ir paskutinis šiaudas, paskutinė priemonė e, yra galimybė nustatyti ribotam laikui vidaus sienų kontrolę tais atvejais, jeigu valstybė narė patirinti didžiulį spaudimą negali e, įgyvendinti Šengeno taisyklėse numatytų prievalių, tačiau noriu pabrėžti, kad šis mechanizmas neapribos galimybės laisvai judėti ir galimybės, kuri yra nustatyta sutartyje. Taip pat mes turime iki 2012 metų užbaigti kurti bendrą prieglopščio teikimo sistemą. Komisijos pasiūlymai jau yra pateikti ir noriu e, pabrėžti, kad reikia imtis iniciatyvos ir pasiekti galutinai šią tikslą. Taip pat buvo tarti artimos vizijos susijusios su artimos kaiminystės politika ir e, siekiais e, kaiminėse šalise stiprinti demokratiją. Taupydamas laiką, papirinkė, aš e, į detalės nesileisiu, tik tai apie vakarų Balkanus noriu tarti keletą žodžių ir e, pakalbėti apie vadovo tarybos sprendimą priimti Kroatiją. Iki šiomės pabaigos buvo sutarta baigti dėrybos ir iki 2011 pabaigos pasirašyti e, stojimo sutartį. Stojimo procesas buvo apibūdintas kaip e, paremtas konkrečiomis grįžtomis sąlygomis, vadovų taryba ragina užbaigti Kroatiją vykdyti reformas, kurios yra būtinos stojimui, tai yra užtikrinti taiką, susitaikymą ir stabilumą vakarų Balkanuose. Dar keltų žodžių dėl Graikijos. Graikijos atžvilgių mes esame parengę planą e, vidutinio laikotarpio strategija, kurią suderino vadimoji trojka ir Graikijos valdžios institucijos. Graikijos parlamentas privalo padvigubinti pastangas Vykdant reformas padėtis yra sudėtinga, tačiau nebe išeities mes privalome dėti visas manomas pastangas, kad Graikija pati sugebėtų atsistoti ant kojų. Mes privalome e, pabrėžti, kad konkurencingumo padidinimas yra raktas į Graikijos ateities <clears throat> gerovę ir klestėjimą. Privalome nepamiršti, kad šių reformų e, labai, šiam, šios reformos labai didelis dėmesys skiriamas e, socialiniai apsaugai. Mes turime uh, suvokti, kad <clears throat> skoloms aptarnauti išleidžiamas kiekvienas euras negali būti išleidžiamas ligoninėms, negali e, būti išleidžiamas e, ūkio augimui, naujų darbo vietų kūrimui. Mums e, reikia rimtų struktūrinių reformų, kad greikiai grįžtų į augimo kelią. Galiausiai noriu pasveikinti Mario Dragį su paskirimu į Europos centrinio banko vadovo postą nuo šių metų lapkričio pirmos dienos. E, mes jo visiškai pasitikime, jis yra įstikinęs europietis ir kompetentingas asmo e, finansų srityje. Linkime jam sėkmės. Aš manau, kad remiantis vadovo tarybos išvadomis mes turime gerą pagrindą tęsti savo darbą dėl ekonomikos valdysenos ir migracijos. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju ponui pirmininkui, ponui Baroso. Dėkuoju Jums už Jūsų pastabas ir jūsų kalbą. O toliau pasisakymai frakcijų vardų, EPP frakcijos vardų kalbės frakcijos pirmininkas ponas Josefas Dolis. Prašau. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, ne tik Graikija turi didžiulę skolą, ne tik Graikija susiduria su rinkos problemomis. Ir ne tik Graikija parodo, kad mes, mums sunku yra spręsti politinės problemas. Aš manau, kad mums reikia turėti bendrą poziciją ir džiugiuosi, kad Europos vadovų taryboje ji ir buvo išsakyta. Tokios pat politiko, politikos mums reikia migracijos e, ir kaiminystės e, sritise. Frakcijos vardu aš noriu pasakyti, kad e, kad mums reikia ne mažiau Europos, nu, mes naudos sakydavom, kad mums reikia ne mažiau Europos, o daugiau tam, kad galėtume įspręsti dabartinės problemas. Ir ponia Farage, jūs turite teisę be abejo pasitraukti iš Europos Sąjungos. Niekas dėl to neverks, tikrai. Taip, taip. Ta pati gai. Uh, e, ta, tačiau tas pas negalioja e, euro zonai. Graikija ir yra mūsų partneriai, ji turi atlikti viską, ką jį privalo, tam, kad atkirtų, atkurtų tvarų ir e, realų augimą. Mes nenorime, kad situacija būtų e, įvaryta į kampą. Ir manome, kad mums reikia ne tik dabar jau patvirtintų priemonių, bet galbūt ir panašių priemonių ateityje. Pone Van Rompoj, kaip Jūs galėtumėt man paaiškinti štai ką? Kaip Jūs galėtumėt paaiškinti, kad uh, kad kad euros, euro vertė nuolatos mažėja. Taigi, mano klausimas jums būtų štai koks. Jau minėjau, kad mums reikia mažiau Europos, mums reikia daugiau, daugiau atsiprašau, Europos ir ypač ekonomikos srityje. Ir aš džiaugiuosi, kad taip pat kalbama ir apie tai, jog mūsų ūkis turėtų būti konkurencingas. Konkurencingumas nėra kažkokia abstrakti savoka, kurios nesupranta mūsų piliečiai. Ne, konkurencingumas yra realus dalykas, kuris e, gali apsaugoti mūsų gyvenimo būdą. Ir būtent konkurencingumu ir yra pagrįsta strategija Europa 2020. Konkurencingumas taip pat yra mūsų socialinių modelio pagrindas konkurencingumas. Štai ko mums reikia mokslinio tyrimų, inovacijų, švietimo sritise. Ir norėčiau pateikti Jums e, teigiamą pavyzdį, būna ir tokių. Aeronautikos bendrovė. Mes gavome septynis, daugiau nei 700 užsakymų iš, iš Eurobus. Ir tai yra puiku. Taigi mes turime padėti mūsų verslui, turime mažinti biurokratinę naštą, kuri iš, iš tikrųjų yra nemenka, turime derinti mūsų mokesčių ir biudžeto politiką. Todėl džiaugiuosi, kad siūlomos, biudžetui siūlomos priemonės yra konkretesnės, yra aiškesnės ir griežtesnės. Valstybių ir vyriausybių vadovai pasielgia visiškai teisingai. Jie suprato, jog mums reikia geriau kontroliuoti mūsų išorės sienas, reikia turėti bendrą nelegalių migrantų gražinimo politiką. Kartais e, mes e, televizijoje matome tam tikrus vaizdus, tam tikrose šalise, kurie rodo, jog vyriausybė imasi veiksmų, norėdama apsaugoti savo šalies piliečius nuo nelegalios migracijos. Aš neminėsiu, kokia tai yra šalis, Tačiau mums reikia bendrų veiksmų. Ir šiandienas yra vienas iš ES ramšių. Ir be abejo, tam, kad mes galėtume geriau kontroliuoti išorės sienas, mums reikia, kad valstybės narės labiau pasitikėtų viena uh, uh, kita. Pone pirmininkė, po kelių mėnesių prie mūsų prisijungs e, Kroatija ir aš norėčiau pasveikinti Kroatijos ministrą pirmininką uh, kuris pažadėjo mums padaryti viską, kad dėrybos dėl stojimo būtų baigtos laiku. Žinome, kad dėrėtis nėra lengva, mes visi prisiminame ir tragiškus e, karo metus. Ir akivaizdu, kad ES daro viską, kad padėtų Vakarų Balkanų regiono šalims. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad EPP frakcija pritarė vadovų tarybos išvadoms e, dėl viduržymio jūros regiono. Mes manome, kad mes turime remti demokratiją ir teisės viršinybės principą ir negalime leisti, kad e, būtų baudžiami žmonės, kurie reikalauja permainų. Aš norėčiau paraginti visus pradėti svarstyti, kaip mes realiai galėtume padėti šių šalių žmonėms. Ir daug ką padarėme per pastrosius mėnesius ir džiaugiuosi, kad buvo pasirinktas atsakingas požiūris į mūsų finansinės ir ekonominės problemas. Dėkuoju socialdemokratų frakcijos vardu, ponas Martinas Šulcis. Ačiū, panė pirmininkė. Šios pirmininkų suėgos tikslas ir užduotis yra komentuoti tai, ką mums pranešė tarybos pirmininkas Van Rompuy apie vadovų tarybos išvadas ir įvertinti, ką komisijos pirmininkas Baroso mums taip pat pasakė šiais klausimais. Mano įspūdis po jūsų pranešimų ir po to, ką per savaitgalį perskaičiau ir savaitės pradžioje spaudoje, yra kitoks. Man susidaro įspūdis jūsų klausantis, kad problemų nėra, kad viską mes kontroliuojame, viskas paprasta, valstybių vyriausybių vadovai veda Europą tinkamą linkme. Galima būtų ir taip vertinti. Tačiau aš leisčiau savo pasakyti, kad e, man kitoks įspūdis susidaro. Pastarosios savaitės diskusijų nereikia kartoti rengintis vadovų tarybai, tačiau frakcijų pirmininkai <clears throat> gali palyginti. Pavyzdžiui, ko mes reikalavome praeitą savaitę su tuo, ką jūs pranešėte ir atitinkamai padaryti išvadas. Vieną pavyzdį pateiksiu savo frakcijos vardu. Pastarą savaitę pareiškiau, kad vadovų tarybos užduotis yra uh, atgaivinti Europos demokratinį veiksmingumą. Mes patekėme į tokią padėtį, uh, <clears throat> kuomet ekonomikos ateitis ES turi būti, tai yra, nėra priimami sprendimai patvirtinus ekonomikos valdysenos paketą, tačiau priimami remintis įvairių reitingų agentūrų sprendimais. Taigi reikia savo kelti klausimą, kokiais kriterijais remdamos šios agentūros vertina Europos makroekonomiką ir iš ko gauna užduotis prieš vadovų tarybą pristatyti savo ekspertizių e, išvadas ir sumažinti valstybių reitingus, taip pat priimant ir atitinkamus sprendimus, neatsižvelgti į Graikijos pastangas mažinti biudžeto išlaidas ir iš to netgi dar pakankamai daug pasipelnyti, teikiant žymiai didesnėmis palūkanomis paskolas. Ar vadovų taryba diskutavo reitingo agentūros, agentūrų veiklos klausimus? Iš laikraščių sužinojau, kad e, būsimasis tarybos pirmininkas Lenkijos premjeras teigia, kad e, <clears throat> Lenkijos vyriausybė e, gins visomis įmanomomis priemonėmis laisvas menų judėjimą Europos Sąjungoje pasakyta padaryta, Europos parlamentas tokiam teiginiui tik tai pritarti gali. Tuo tarp prancūzijos prezidentas teigia, kad laisvę reikia kontroliuoti. Tai taip pat labai įdomi formuluoti ir kiekvienas turi savo priežasčių taip kalbėti, tačiau kalbėti apie nuseklę vadovų tarybos poziciją, taip pat ir e, šiandieno problemas sprendžiant negalima. Pone Van Rompoj, jūs mus raginote kaip e, teisėkuros institucija po to, kai vadovų taryba e, priėmė sprendimą dėl ekonomikos valdysenos paketo, taip pat jam pritarti. Man čia kyla du klausimai. Nuo kada vadovų taryba vykdo išsame teisėkurą? Ta daro ES taryba, o ne vadovų taryba. Iš tiesų tarybai pirmininkaujantį Vengriją dėl tokio pasiūlymo turėjo protestuoti vadovų taryba, jeigu teisingai suprantu staties nuostatas, nustato gairės, tuo tarpu dabar jau jie yra taip įninkę į išsame ir detalę teisėkurą, kad ragina mus pritarti konkretiems pasiūlymams. Taigi čia kie du klausimai. Europos parlamentas pastarą savaitę ketvirtadienį dėl dviejų klausimų nukėlė galutinį balsavimą. Pirmasis klausimas Ir tą klausimą turėčiau užduoti Vokietijos kanclerė Angelai Merkel. E, priimant būsimą direktyvą dėl e, makroekonominių skirtumų, apie kokią, e, apie kokią simetriją mes turime kalbėti. Antras klausimas yra skirtas prezidentui Sarkozy, nes jis griežčiausiai pasisakė už atvirkštinę uh, dviejų trešdalių daugumą e, balsuojant dėl tam tikros valstybėms taikomų sankcijų, jeigu jos nesilaiko stabilumo ir augimo pakto. Jeigu komisija, <clears throat> pavyzdžiui, siūlo taikyti sankcijas tam, tikras, tam tikroms valstybėms narėms, o taryba gali sustabdyti e, šį sprendimą e, arba pati nuspręsti jį taikyti, tai kokia yra tarybos pozicija į atitinkamus komisijos pasiūlymus. Jeigu mes gausime konkrečius atsakymus iš šios klausimus, tai mes galėsime apsispręsti, kaip elgtis per e, Liepos mėnesį numatytą gautinį balsavimą, nuo kurio priklauso, ar parlamentas patvirtins ar atmes ekonomikos valdysenos paketą. Todėl ne, prašau mes nepykti, tačiau daug, didžią dalį informacijos, kurią iš jūsų išgirdau, jau anksčiau perskaičiau laikraščiuose ir iš jūsų e, tikėjusi daug daugiau. Ir turiu pasakyti, kad e, tikrai protingesnis netapau po šio neįlinio pirmininkų sueigos posėdžio. Dabar kalbės liberalų ir demokratų frakcijos pirmininkas Giefer Hofstadt. Pirmiausia, ponė pirmininkė, aš norėčiau e, padėkoti pirmininkų pirmininkui ponui Van Rompueriu ir komisijos pirmininkui ponui Baroso už tai, kad jie pristatė mums vadovų tarybos išvadas. Ir man labiausiai rūpi Graikija bei diskusijos dėl ekonominės valdysinos dokumentų paketo. Nes atvirai turime kalbėti, kad e, krizė dar nesibaigė. Ir net e, po balsavimo, kuris turėtų vykti šiandien Graikijos parlamente, krizė nepasibaigs. Portugalijos ir Airijos. E, Portugalijai ir Airijai sutiktos palūkanos viršijo, viršijo uh, normą 900 procentais. Taigi tai rodo, kad krizė dar nesibaigia. O tai reiškia, ponė pirmininkė, kad mums reikia ne tik sankcijų toms šalims, kurios nevykdo savo įsipareigojimų, bet kad ir mums reikia, kad komisija ir Europos centrinės bankas, o ne valstybės narės vadovautų krizės įveikimo darbams. Valstybės narės nenori bausti pačios uh, save. Ir praeitą savaitę Europos parlamentas nusprendė taikyti atvirkštinio balsavimo procedūrą, kadangi komisija priima sprendimą ir taryba tik po to gali nuspręsti tą sprendimą panaikinti. Ir manau, kad parlamentas pasielgė labai atsakingai. Jūs negalite teikti, kad elgėmės ne e, atsakingai, kadangi dėl šio dokumentų rinkinio buvo susitarta prieš dešimt mėnesių, kai aplinkybės buvo visiškai kitokios, nei jos yra šiandien. Ir šiandien ponas Lipski, Tarptautinio valiutos fondo vadovas, ir ponas Gaidneris, e, finansų ministras, ir Europos centrinio banko vadovas ponas Trišė sako tą patį, ką sakė Europos parlamentas, kad mums reikia platesnio masto ir drąsesnio, drąsesnio dokumentų paketo. Taryba turėtų pritarti labai protingam parlamento pasiūlymui. Nėra taip sunku, tai yra tai labai paprasta. Taryba tiesiog turi pasakyti taip ir jau kitą savaitę Strasbūrė galėsime balsuoti. Dabar antras dalykas - šiandienas. Ir ES suirimo rizika. Aš nežinau, gal kiti kolegos suprato, kokia yra tarybos pozicija, bet aš asmeniškai nieko nesupratau. Nieko nesupratau dėl to, ką nusprendė taryba dėl šiandieno. Kolegos, šiandien pagal šiandieno akį galima atnaujinti sienų kontrolę dviem atvejais. Tai pirmuoju atveju, tai e, tuomet, kai iškyla grėsmė nacionaliniam saugumui ir antra e, galimybė yra tai, e, tai padaryti, kai kyla grėsmė viešai tvarkai. Taigi, ką mums reikia dar ir tri, e, trečio varianto? jei bandysime atkurti išorės kontrolę dėl migracijos, dėl legalios migracijos, tai tik tai e, sužlugdys Šengeno erdvę. Taip ir dabar prancūziškai pasakysiu. Su tuo, kai jūs dabar siūlote, jūs neišsaugosite, bet nužudysite Šengeno erdvę. Ir jeigu bus sužlugdyta Šengeno erdvė, tuomet bus sužlugdyta ir Europos integracija. Ir pirmininkė, aš noriu labai aiškiai pasakyti, labai aiškiai, visas parlamentas vieningai remia šią poziciją. Mes neketiname balsuoti už tai, kad būtų leista atkurti e, išorės sienų kontrolę pagal jūsų trečiąjį pasiūlymą. Kodėl? Mums reikia stiprinti sustiprinti išorės sienas. Ir mums reikia bendros prieglopšio politikos. Jau 12 metų to laukime. Mums reikia bendros migracijos politikos. Taip, kaip yra nurodyta sutartyje. Ir, kaip yra nurodyta sutartyje, mes turime pasidalinti e, našta, to, kuri kyla dėl to, kad tūkstančiai žmonių atvyksta į kokios nors valstybės narės teritoriją. Pavyzdžiui, mes prisimename, kas įvyko, kai iš Kosovo atvyko daugybė uh, migrantų ir tuomet mes parodėme solidarumą. Tai štai, ko mums reikia. Taigi, ponė pirmininkė, aš noriu e, baigti. Mes dabar dalyvavome pirmininkų suvaigoje. Valstybės narės mano, kad jos gali viską keisti, tačiau aš galiu Jums pasakyti, kad parlamentas to tikrai neleis. Speaker. Dėkoju. O toliau kalbės ponas Timoti Kirkov. ECR vardu. Prašom pirmininkai, prieš pradėdamas kalbėti apie eurozonos krizę, norėčiau kitus klausimus paminėti svarstytus vadovų taryboje. Pirmininkas pasakė, kad moralinė prasme yra teisinga ir politiškai privaloma padėti šalim Šiaurės Afrikoje ir timuosiuose rytuose, kurios nori tvirtinti laisvės asmens ir demokratinės institucijas pagristas įstatymo viršienybė. Tai yra istorinė galimybė bandyti nugalėti ekstremistus. Mes dabar išgyvename civilizacijų sankirtą, egzistuoja ji, bet e, egzistuoja ta sankirta tarp civilizuotų religijų ir tradicijų ir tarp tų, kurie bando primesti jėgą. Šioje sankirtoje mes turime vadovautis trejopų požiūrių siekti, kad būtų gyvendintos demokratinės reformos, užtikrintas ekonomikos saugimas, sukurta daugiau galimybių, kad būtų e, pagerinta žmonių padėtis. Taip pat reikia mums e, patiems įsivesti atitinkamas saugumo nuostatas, kad mūsų tie, kurie nori, nesunaikintų. Dėl e, migracijos mums reikia geresnės Europos, nedaugiau Europos, reikia pasinaudoti kaip galima geriau e, dabartinės teisės aktais ir siekti, kad institucijos veiktų veiksmingiau. Taip pat nepamirškime, kad labai rimta problema yra tarptautiniai nusikaltimai. Terorizmas yra tikra grėsmiai, o didelio masto migracija yra ekonominis ir socialinis iššūkis. Mes turi būti, turime būti realistai ir ryštingi, turime būti sąžiningi, bet teisingi. Esant reikalui reikia įdėkti sienų kontrolę, e, kai kur rinktinėje karalystėje taikomi yra tam tikri principai Pavyzdžiui, o dėl Romų manome, kad labai svarbu, kad šis klausimas būtų iškeltas, reikia, kad būtų užtikrintos pagrindinės Romų teisės, tai yra mūsų sąžinės ir susirūpinimo dalykas. Dėl Kroatijos mes džiaugiamės tuo, kad darybos vyksta gerai ir labai e, jau greitai artėja ta diena, kai Kroatija prie mūsų prisijungs. Dėl e, ekonominės krizės labai svarbu, kad uh, įveikiant krizę visos valstybės narės suvaidintų savo vaidmenį, jeigu reikia, per tarptautinį valiutos fondą. Tačiau ES nėra tik eurozona ir eurozonos e, e, tie, kurie atsakingi už eurozonos taisyklės, turi būti atsakingi ir už jos problemas matome, kad tie, kurie nesilaikė augimo ir stabilumo pakto, dabar turi e, galvoti, ką daryti su pasiekmėmis. Aš nesutinku su tuo, ką sakė G. Ferhofstadt. Vokietija yra šalis, kuri laikėsi labai griežtos, e, griežtų fiskalinių principų, bet tarsi nubaudė save dėl šių sunkumų. Eurozonos krizėje mes galbūt per vėlai suvokėme, kad uh, E, kokios yra kitų ekonomikos krizių priežastys. Mes turime visi galvoti, kaip padidinti našumą, konkurencingumą. E, turime siekti, kad mūsų pasaulinio masto, pasaulinio lygio verslas e, kurtų pasaulinio lygio prekes, produktus. Mes dabar turime galvoti, kaip išgyventi žemės monetarnį e, sukretimą, kad paskui nepaskęstume didesniuose ekonominiuose sunkumuose. Äh, Ačiū, ponia pirmininkė, ponia Van Rompajau, ponia Baroso. Buvau pasipiktinusi jūsų teiginiu dėl šiandienos sutarties, kad e, taryba ketina pagerinti padėtį šiandien erdvėje. Man toks požiūris atrodo ciniškas. Dar kartą noriu pakartoti, kaip prasidėjo šios diskusijos. Europiečiai be, būtų beveik pražiopsoję e, arabų kraštų pavasarį, nes bendradarbiavimas su autoritariniais Šiaurės Afrikos ir e, e, arabų valstybių režimais buvo per daug geras. Dabar organizuojamos Sofalijos tau diskusijos siekiant stabilizuoti padėtį ir tuo pačiu metu uždaromos išorės sienos, dėl to kenčia žmonės, kurie bando pabėgti iš karo zonų arabų pasaulyje. Aš manau, kad tai yra pats liūdniausias reiškinys, kokį galime konstatuoti ES. Pone Van Ropoj, jūs būdamas ES pirmųjų prezidentu tikrai negalite rimtai tvirtinti, kad Schengeno e, taisyklių susilpinimas, sušvelnimas gali pagerinti padėtį. Turėtumėte atsimti šios žodžius. Nu, kad ši diskusija aiškiai parodo, kad Europos parlamentas imsis visko, kas įmanoma, kad parlamentas ir toliau galėtų dalyvauti sprendimų prieimimo procesuose, nes antras dalykas, antras pasiūlymas, kurį teikėte, yra taip pat labai nedemokratiškas, nes priimančios svarbius sprendimus jūs siekiate išstumti parlamentą iš jo prieimimo proceso. Antras <clears throat> dalykas apie Graikiją. Nekartosiu teisingų žodžių dėl ekonomikos valdysenos, tačiau noriu labai e, aiškiai pabrėžti vieną aspektą šiose diskusijose, mėginau tą padaryti jau pastarąją savaitę <clears throat> e, Manau, kad Graikija e, nesugebės įgyvendinti tų patvirtintų taupimo paketų. Mums reikia patvirtinti investicijų paketą tam, kad Graikijos ekonomika vėl pradėtų suktis ir e, judėti. Jūsų ketinimai man iki šiol e, nesuprantami, vadovaujantis tuo, ką girdėjau. Vienas klausimas manau, ateityje taps dar svarbesnė nei iki šiol. Mums reikia užtikrinti teisingumą krizės laikotarpiu ir ES turėtų ginti teisingumo principą, turėtume padrasinti poną Papandrėjų, pasirūpinti tuo, kad Graikijos elitas turtingieji taip pat prisimtų dalį tos naštos, kuri dabar visą šalį spaudžia. Taip pat aš e, raginu ir e, privačių bankų sektorių iš šios procesus įtraukti, kodėl reikalauju šio teisingumo, vertinant Europos istoriją, mūsų kontinento istoriją, galima daryti išvadą, kad viena vertus ES gina laisvę ir demokratiją, tačiau manau, kad didėja Europos e, pažadai visą laiką dėrėjo su E, pažadų ir siekių užtikrinti geresnį, teisingesnį gyvenimą. Iki šiol ES nesugebėjo to pasiekti ir ypač krizės sąlygomis nesugebėjo šio pažado įvykdyti arba e, dėti pastangas, kad jis būtų vykdomas. Valstybė narių e, grįžimas ir vaidmens stiprėjimas vyks dar labiau, jeigu mes nesugebėsime e, užtikrinti to teisingumo. Pons Lotarbiski dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Prisimenu Martino Šulco teiginį, kad ši vadovų taryba turės istorinės reikšmės Europos ateičiai. Manau, kad e, tokios reikšmės ši vadovų taryba tikrai ne, nenusipelnė. su Europos parlamentu nebuvo galima iš anksto sustarti dėl ekonomikos valdysenos paketo, įgyveninant svarbiausius strategijos Europo 2020 tikslus - užimtumas, energetinis efektyvumas, moksliniai tyrimai ir plėtra, kova su skurdu, investicijos į e, technologijų plėtrą ir švietimą, netgi vyriausybių vadovų požiūrį negali būti vertintinas teigiamai. Kriz, e, Graikijos krizė dar toli gražu nėra išspręsta, remintis Europos barometro e, duomenimis aišku, kad Europos piliečiai netiki, jog artimiausių metų bus priimti tinkami politiniai sprendimai kriziai įveikti. Kodėl taip yra? Todėl kad ir toliau laikomasi tos pačios ekonomikos politikos principų, kurie sukėlė krizę iš Graikijos reikalaujama atsisakyti e, socialinių išmokų jas sumažinti, tai yra demokratijos pagrindas, nes, pagrindas, nesvarbu kokiamis sąlygomis privatizuoti liepiamą valstybės turtą ir tokiu atveju bus e, suteikiami kreditai, kuriuos reiks panaudoti tam, kad būtų gražinamos senos e, anksčiau prisimtos paskolos. Ir e, ši šoko terapija tampa <clears throat> pamažu pagrindinė taisyklė ir principė Europos Sąjungoje. Greitų laikų gali ši taisyklė būti pradėta taikoma Portugalijos ir Airijos atžvilgių. Ekonomikos valdysinos paketas ir biudžeto apkarpimo politika gali būti uh, E, primesta daugeliu valstybių narių. Manau, kad e, tokia valdysenos kryptis yra visiškai neteisinga. Reitingų agentūros ir finansų rinkos dar labiau nei iki šiol nustato e, taisyklės, pagal kurias mes turime žaisti. Ir demokratinės kontrolės vis mažiau belieka. Šiandien Graikijoje vyksta visuotinis streikas. Noriu, naudodamasis progą, jūsų E, pirmininkė Van Rompoj, pirmininkė Baroso paklausti, kaip pasielgs ES, jeigu Graikijos parlamentas to nepatvirtins taupimo paketo. E, tai galbūt yra e, teorinis arba hipotetinis klausimas. Galbūt taip ir neatsitiks, tačiau man paprasčiausiai įdomu, kodėl nebuvo parengtas planas B ar C tuo atveju, jeigu atsitiktų kitaip, nei mes tikimės ar prognozuojame. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis e, bendra pirmininkui Nigel Farage. A, štai čia susirinko visi ES pirmininkai ir jie sako mums, kad viskas yra puiku. A, atsiprašau, aš tuo ne, netikiu. ES gyvena pasiskolinus ir laiko, ir pinigų, ir Graikijos gelbėjimas tik taip uh, užtęs šią agoniją. Ir nesvarbu, kiek paskolų su, o, bus suteikta, kad nesvarbu, kokios priemonės bus taikomos, nesvarbu, ką darys Sarkozy, Graikija bankrutuoja. Ji ir taip negali jau atsiskaityti su savo kreditoriais ir uh, jau ir nekalbant apie tai, kad jūs užkrausite Graikijai dar didesnę na naštą. Ir uh, tai, kaip elgesi, baisiai elgesi Tarptautinis valiutos fondas, tik tai apsunkins e, Graikijos kančias. Na puiku, kad jūs, e, ponai, čia šiuose institucijose galite elgtis visiškai nesažininkai, taip kaip jūs prastumėte Lisabonos sutartį. Jūsų pirmininko paskirimas į, į jūsų pareigas. Su viskuo žmonės Europoje uh, uh, susitaikė. Tačiau dabar jūs sakote, kad reikia dar daugiau demokratijos liktai neužtektų to, kad demokratija jau buvo iš mūsų atimta ir dabar dar ir mūsų ūkį, mūsų ekonomiką valdys e, kažkas iš Europos. Siūlomos įvairios priemonės, kurios tikrai neįkvepia vilties. Ir viskas, apie ką jūs kalbate savo susitikimuose, yra tikra nesąmonė. Ir dabar galima tikrai kalbėti apie Briuselio uh, e, Bruselio kvailių klubą. Milijonai prarand, netenka darbo ir e, gyvena vis skurdžiau ir skurdžiau, o jūs visiškai nieko dėl to nedarote. Taigi jūs tikrai netinkate šioms pareigoms. Ir pažiūrėkite, ne šioje salėje ir sėdi vos keli parlamento nariai, nes parlamentarams visiškai nerūpi vis, e, visos šios problemos. O žmonės išeina gatves Graikijoje ir, e, ir kitur. Ir jie dar e, išeitų e, gausiau, jei žinotų geriau, ką jūs siūlote. Man kila klausimas, ar jūs esate pasiruošę tokiems masiniams protestams? Nereikėtų manyti, jog arabų pavasaris taps viduržymio jūros vasara nes žmonės kol kas dar nelabai supranta iš tikrųjų, dėl ko kovoja. Bet man yra aišku, ką aš pasirinkčiau. Dėkoju Jums. Toliau Filip Klaes, nepriklausomas narys. Dank u. Meneer Schulz, als het even kan, alstublieft. Dank u, voorzitter. Pone Šulcai, norėčiau ir jūs kreiptis. Pirminkė, ačiū už suteiktą žodį. Galiu pasakyti, kad imtasi priemonių, kad Šengeno zona būtų veiksmingesnė, bet jeigu pasižiūrėsime į suformuotą tekstą, tai ne viskas taip gražiai ir atrodo. E, kalbama apie įvairius skirtingus dalykus, apie kažką, ką reikės derinti, nevienodas priemonės. Kalbama apie apsauginę nuostatą, kurią valstybės narės gali pastelti ir įvesti sienų kontrolės, pasienio kontrolę. E, sakoma, kad viskas bus pagrįsta objektyviais kriterijais, ir bus e, priemonės griežtai ribojamos laikė. Bet pagalvokime apie biurokratijos naštą, kuri susidarys, taip pat ir politinė opozicija. Vargu ar veiksmingai pavyks užtikrinti sienų kontrolę. Jūs e, taip pat kalbėjote apie išorės sienas, apie veiksmingesnį Frontexą, bet kalbėkime atvirai, jūs jau daugybę metų apie tai šnekate ir jokių aiškių minčių neišgirdome per e, vadovų sustikimą. Uh, Kalbam apie e, partnerystę su tam tikromis šalimis, bet koks bus turinys tų partnerysčių, nieko apie tai nepasakyta. E, bandoma gal padaryti tas šalis priklausomas. Ir, ir jos e, kažkokiu būdu turės kovoti su nelegalia migracija į Europos Sąjungą. Pirmininkė Baros, jūs kalbėjote, kad reikia kovoti su ekstremistais, populistais, kurie uh, kaip sakoma, e, trukdo laisvai judėti žmonėms Europoje. Bet iš tikrųjų tik tai pusė sutarties taikoma Šengeno srityje. E, išorės sienos yra toliau skilėtos. Kalbama buvo tik apie vidaus sienas. Iš tikrųjų reikia, kad jūs pagaliau suvoktumėte, kokia yra realybė ir pasiūlytumėte realias priemonės, o ne tokias išvadas, kurias pristatėte. Dabar spontaniški pasisakymai. Pone Ildiko Galpets, vieną minutę prašom. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pirmininkui, padėkoti už darbą. Manau, kad vadovų taryba praeitą savaitę buvo tikras iššūkis. Reikia pagalvoti apie rezultatus. Pirmą kartą e, nagrinėjame strategiją skirtą Romų problemams. Taip pat buvo patvirtinta Dunojo strategija. E, buvo nagrinėjami ekonominio valdymo ir kiti klausimai. E, daug kas buvo padaryta per pusę metų, kai ministrų tarybai pirmininkavo Vengrija. Dėl ekonominių dalykų reikia pasakyti, kad mes neturėjome deramų priemonių kovoti su krize ir labai rimtas matome ekonominės socialinės pasiekmes. Jeigu pasižiūrėsime į šešių priemonių paketą, tai galbūt ne viskas buvo labai tvirtai parengta. Dabar turime užsitikrinti ekonominį valdymą ir aš e, tikrai labai laukiu pozityvaus balsavimo šiuo klausimu. Kaip pirmininkas sakė, mes e, turėtume sukurti kuo galima geresnį situaciją. Pone Gomeš. Skolos krizė rodo, kad mūsų ekonomikos yra tarpusavėje susijusios. Tačiau kita medalio pusė yra ta, kad e, ne visą laiką taupimo priemonės pasiteisino. Graikijos, Portugalijos, Italijos ekonomika smunka vis giliau ir dėl to didėja problemų. Reikia galvoti, kokie yra būdai kovoti su krize, pavyzdžiui, euroobligacijos. Reikia užtikrinti geresnį ekonominį valdymą, reikia derinti prekybą, finansinę politiką Europoje. Tikiuosi, kad e, taryba privers Europos bankus užtikrinti, kad visi Graikijos pinigai, kurie per paskutinius e, mėnesius buvo išvežti į mokesčių prieglopščius, e, grįž ir kad e, tokia informacija bus pateikta, apie to, informacija apie tos pinigus bus pateikta Graikijos vyriausybei. Dėl plano B. Ar suvokiama, kaip šis neoliberalų planas verčia sunkiai išgyventi žmonės? Dabar kolega Gremas Vatsonas. Taryba paprašė, kad komisija pateiktų pasiūlymų sumažinti akį, pagal kurį galima būtų leisti iš naujo atkurti kontrolę prie sienų. Dabar, kai pratrūko užtvanką, kaip jūs ketinate elgsite, kaip ponas von Rompojus galėtų konkrečiai apibūdinti tai, ką jūs šiandien pasakėte, buvo svarbiausiai integracijos pasiekimai, kai mes matome, kad e, viskas tik tai blogėja. Ir kaip ponas Baroso? Ar jūs būsite Brutas pasielgė, su, kaip žinia, su Kasiu. Vatnako. Vadovų tarybos darbo tvarkė buvo pakankamai sudėtinga, padėjus sudėtingiausia nuo to laiko, kai jūs pradėjote eiti pareigas, ponė Van Rompoj. Jūs sugebėjote pasiekti rimtos pažangos, nors kai kurie kolegos parlamente tvirtina priešingai pažangos labai svarbiose srityse. Norėčiau atkreipti dėmesį į dabartinę būklę susijusią su padėtį su ekonomikos valdysenos paketu. Dabar atrodo, kad visas dėmesys sutelktas į e, sudėtingus sprendimus susijusius su Graikijos krizės e, sprendimais. Mes tačiau norime ne tik gesinti dabartinius gaisrus, tačiau ir patvirtinti toli, plačių užmojų ekonomikos e, paketą, kuris užtikrintų ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Ir e, aš manau, kad e, per būsimas savaitės reikia peršokti paskutinės likusias kliūtis tam, kad šis sprendimas galtinai būtų priimtas ir kitą savaitę turėsime tą padaryti. Labai atidžiai jūsų klausiaus, jūs raginate tiek parlamentą, tiek tarybą ieškoti sprendimo ir reikia jo ieškoti. Pirmininkas, ponė Lyza Jekonsari, vieną minutę kalbės. Ačiū. galima lyginti dabartinę ekonomikos krizę su karu taikos metu, tačiau tuo pačiu metu mes matome, kaip prasiskolinusios yra JAV, kokią vaidmenį pasaulyje vaidina Kinija. Pasaulyje esama labai daug rimtų problemų, todėl yra visiškai žmogiška e, teikti, kaip teigia pirmininkas Van Rompuy, kad tai nebuvo eilinė vadovų taryba, nes padėtis yra neeilinė. Tačiau aš manau, kad jūs savo kalboje daug dėmesio skiriate įvairiems aspektams, kurie e, dar labiau padidino mūsų susirūpinimą, užuot mūsų nuraminę. Ar ES turi dabar kokį nors planą, kaip elgtis, kad būtų išvengta krizės padidėjimo? Aš daug skaičiau e, informacijos ir aš manau, kad turime dėti daug pastangų, kad krizė dar, ne, dar labiau nepaštrėtų. Ačiū, pane pirmininkė. Buvo paminėta, kad Šiandien ir rytoj Graikijos parlamentas balsuos dėl naujos privatizavimo ir taupimo programos. Žmonės Graikijoje išėjo į gatves, ponai Rompojau ir Baroso. Puikiai žinote, kad e, diskusijos parlamente vyks e, e, esant rimtam spaudimui ir kadangi jeigu programa nebus patvirtinta, tai Graikija negaus e, penktosios e, paskolos e, dalies. Mes turėtume aiškiau atsakyti jų anksčiau užduotą klausimą. Jeigu Graikijoje nebus patvirtintas, patvirtinta naujoji taupimo programa, ar jūs iš tiesų neišmokėsite Graikijai penktosios paskolos dalies. Tai sukels problemų Graikijai, tačiau taip pat ir eurozonai. Norėčiau išgirsti aišku atsakymą, nes šis klausimas yra svarbus ekonomiškai, politiškai ne tik Graikijai, bet ir Europai. Panas Odi, vieną minutę kalbės. Pane pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mūsų pirmininkams ir galiu tik taip galėstauti, kad šis susitikimas vyksta kaip išplėsta pirmininkų suoiga. Aš norėčiau pakalbėti apie Europos stabilumo mechanizmą. Jei aš gerai supratau tai, apie ką Jūs kalbėjote, egzistuoja sutar, e, susitarimas, kuris nėra iš tikrųjų bendrijos susitarimas, pagal kurį bus veiks šis me mechanizmas. Tačiau kaip jis iš tikrųjų veiks, kaip mes galėsime užtikrinti parlamentinę priežiūrą ir kas už tai mokės valstybės narės ar Europos bendryje ir kas iš tikrųjų prižiūrės, ar Europos komisija, ar nacionaliniai parlamentai, ar Europos parlamentas. Eliza Ferreira. Obrigada, senhor presidente. Eh, duas... Ačiū, ponė pirmininkė. Du klausimus norėčiau pateikti. Pirmiausia, norėčiau paklausti tarybos pirmininko. dėl šešių priemonių paketo. Aš rengiu pranešimą dėl ekonominio disbalanso. Tai yra visiškai naujas rytis. Ir sprendimai, kuriuos priimsime šiandien, bus gyvybiškai svarbus. Todėl labai svarbu tarpusavio priklausomybės, apie kurią tiek daug žmonių kalbėjo kontekste, nepamiršti, jog taryba negali užkirsti kelio bet kokiai galimybei įvertinti tiek deficito perteklių, tiek, deficit, e, e, tiek, biudž, e, tiek biudžeto perteklių, tiek, tiek perviršių, tiek biudžeto deficitą. Nes matome, kad kai kuriuose šalise biudžetas yra perviršinis, o kai kur biudžeto deficitas yra, yra didelis. Norėčiau, kad komisija pakomentuotų šį klausimą. Ir antra, augimas yra labai svarbus dalykas, kadangi be augimo mes niekuomet neišsikapsysime iš šios krizės. Lankstumas, ponė pirmininkė. Biurokratinės naštos mažinimas ir partnerystė su nacionaliniais partneriais. Štai ko reikia. Uh, Džonas Bafna. Ačiū, ponė pirmininkė. Šioje salėje nėra daug žmonių šiandien, Tačiau tūkstančių tūkstančiai išėjo Graikijoje į gatves. Policija panaudojo šarinės dujas tam, kad e, išvaikytų kai kuriuos protestuotojus. Štai ką jūs sukūrėte. Niekas šiandien nepasakė, kad eurozona griūna. Tačiau aš galiu jums pasakyti, kad taip ir yra. Jau tai laikas mums pabusti ir pažvelgti, pažvelgti tikroviai į akis. Manau, kad žmonėms turi būti suteikta galimybė gal sugrįžti prie drachmos, gal dar ką nors padaryti, bet turime suteikti žmonėms galimybę pasielgti taip, kaip jie mano tinkama. Tačiau dabar tik tai politikai ir pirmininkai nurodinėja, darykite tą ar darykite aną, mes visiškai neklausome žmonių, leiskime žmonėms išsakyti savo nuomonę. Pone Van Rompuoj, būtų gerai, jeigu jūs atsakytumėte šios klausimus. Aš praeitėje klausiau ir jūsų, ir pono Baroso, ar jūs turite kokį nors atsarginį planą. Mums reikia žinoti, kas nutiks tuo atveju, jei įvyks Graikijos vyriausybės defaultas. Ar jūs turite atsarginį planą? Pone Nesačilders. Trumpai. Jūs Tikriausiai pastebėjote, kad Europos parlamento nariai iš Airijos, Portugalijos ir Graikijos neturi kada švaistyti laiko. Noriu pasakyti, kad jūs lyg ir turite planą, kurį laikote paslaptyje dėl tam tikrų priežasčių. E, kita galimybė, jūs turite planą, bet dėl kažko, kažkodėl apie jį nekalbate. Ir trečia, vienos priemonės taikomos vienoms šalims, o kažkodėl kitoms ne. Bet mums labai sunku paaiškinti tokią situaciją savo žmonėms ir nenorėčiau, kad man tektų atsidurti toje padėtyje. Pone Marieta Janaku. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti tarybos ir komisijos vadovams, kad atvyko atsakyti mūsų klausimus šiandieną. Pirmininkė. Euro krizė, kuri tokiuose šalyse, kaip mano šalyje Graikijoje, yra daug aštresnė negu kitur, reikalauja neatidėliotinų priemonių. Taip pat reikia ir ilgesnės, ilgesnio laiko tarp strategijos Dabar, kas pasirinkta, iš tikrųjų nepasiteisino. Taip pat pasakyčiau, kad vyriausybės, kurios susitarė dėl memorandumo, turėtų įgyvendinti ilgesnio laiko tarpio programą. O jeigu nebus sėkmingai įgyvendinta, ar yra B planas? Mano e, šalies piliečiai iš tikrųjų nenori grįžti prie drachmos. Tai nebūtų geras pasirinkimas. Pane Podimata. Labai ačiū, pirmininkė. Du klausimai, kuriuos nagrinėjo taryba - eurokrizė ir Šengeno sutartis. Tai yra susijęs su Europos integracijos esme. Abiems iškilo grėsmė, pavojus. Man atrodo, visi turėtume labai rimtai pagalvoti. Negalime ieškoti dalinių kažkokių sprendimų. Mums reikia pirmiausia europietiškų sprendimų ir savalaikių sprendimų. Matome, kad e, Graikija, jos parlamentas ketina patvirtinti labai ambicingą programą. Šiuo metu e, numatoma, kad 20 milijonų e, paskola bus e, mokama per trejus metus ir svarbiausios politinės partijos davė savo pritarimą pasiūlymams, nes jos suvokia, kokies, koks svarbus šis laikmetis. Tačiau reikia ir kitų augimo priemonių, kad būtų galima prisitaikyti prie aplinkybių. Mums reikia pastangų visos Europos mastu, kad spręstume mokesčių vengimo problemą ir kapitalo švežimo į mokesčių prieglopščius. Kitas kalbėtojas. Ačiū pirmininkė. Uh, Taip pat norėčiau padėkoti e, komisijos ir tarybos vadovams už apsilankymą. Tarybos Taryba priėmė sprendimų dėl apie Europos ekonomiką, taip pat dėl Graikijos. Aš esu iš Graikijos, tai man ypatingai aktualu tie sprendimai, nes kalbame pirmiausiai apie politiką. Politinę prasme galima pasakyti, kad E, jūs visai natūralu, kad jūs negalite kalbėti apie B planą, kai šiandieną po pietų Graikijos parlamentas turi balsuoti dėl tolesnių taupimo priemonių. Tačiau norėčiau kai ko jūsų paklausti. Įsivaizduoju, kad jūs į tai būsite pažiūrėję ir įvertinę. Tai yra ekonominė situacija Graikijoje ir poveikis Europai artimiausioje ateityje Kitaip tariant, klausimas, kur link žengia ekonomika Graikijoje. Ką Jūs galite pasakyti? Robert Giobers, pirmininkė, pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad Šengeno akis sudaro neatskiriamą mm, sutarties dalį ir sutartyje kalbama konkrečiai apie tai, kad netaikoma jokių jokia sienų kontrolė asmenims, e, kurie kerta vidaus sienas nepriklausomai nuo jų tautybės. E, buvo kalbama apie 78 e, straipsnį, 73 starties straipsnį, apie tai, kad galima taikyti laikinas priemonės, bet tai yra komisijos pasiūlymas Dabar ponas Sarkozy kalba apie Šengeno sutarties e, peržiūrą. Ar jisai tuo pačiu ketina ir siekti, kad būtų peržiūrėta ES sutartis, kad būtų sušaukta tarp vyriausybinė konferencija tam, kad būtų galima įvesti apsauginę nuostatą ir jam tai leistų riboti judėjimo laisvę? pusantro milijardo žmonių kerta vidaus sienas ES ir dabar bus jie kontroliuojami. Da, ačiū dabar ponė Pervanšberės. Ačiū pirmininkė. Ponė pirmininkė, ar jūs suprantate, kad e, jei Šengeno erdvė taps uh, e, netokia stipri, kokia yra dabar, tuomet ir euro erdvė taps taip pat labai ne, nestabili. Uh, kuomet euro veikia geriausiai tuomet, kai mes e, integruojamės. O Šengeno erdvė yra integracijos simbolis ir tas, kuris puola Šengeną, iš tikrųjų o, greuna ir pagrindą, ant kuriuo yra pastatyta euro sistema. Laisvės asmenų judėjimas nėra klausimas, kuris yra kvestionuojamas. Klausimas yra štai koks ar mes galime iš tikrųjų prižiūrėti kapitalo srautų judėjimą? Ar mes galime iš tikrųjų, taikėme dabartinės kontrolės priemonės, užtikrinti, kad kapitalo e, srautų judėjimas tarnauja žmonėms, e, o ne spekuliantams finansų rinkose? Dėkuoju, dabar žodis ponui Barosų sutikimas. Svarbiausias klausimas, apie kurį šiandien kalbėjome, e, buvo šiandieno erdvėje. ES reforma bei Graikija. Taigi apie tai ir kalbėsiu. Taigi pirmiausia, aš pritariu tam, kad e, mes turime išlaikyti laisvą judėjimą, o tam būtina be abejo gerbti šiandieno akį. Aš tikiuosi, kad jūs pripažįstate, jog niekas nėra dėl to labiau įsitikinęs nei komisija. Komisija gina šios principus nuosekliai. Kartais, kai yra priimami nacionaliniai sprendimai, kurie kelia grėsmę laisvam judėjimui ir netgi nediskriminavimo principui. Mes turėjome imtis griežtų priemonių. Keliais atvejais. Net ir tuomet, kai kelios vyriausybės tik tai e, paminėjo, jog ketina imtis tokių veiksmų. Iš tuomet mes ėmėmės e, priemonių nedelsdami. Šiandienos problema yra štai kokia. Kaip reaguoti į situaciją, kai valstybės narės nebesugeba ištaikyti Šengeno akį, kai valstybės narės nebegali uh, įgyvendinti savo įsipareigojimo saugoti išorės sieną. Štai koks yra klausimas. Aš pritariu tiems, kas sakė, kad mums nereikia kurti papildomų kliūčių ES viduje. Ne, mums reikia užtikrinti, kad būtų gerai kontroliuojamos mūsų išorės sienos. Kadangi jeigu visuomenė valstybėse narėse suabejos dėl mūsų gebėjimo apsaugoti išorės sienas, tuomet iš tikrųjų bus neįmanoma gyvendinti šiandieno akį. Štai kodėl rugsėje mes pateiksime pasiūlymą ir patikime pasiūlymą e, rugsėjai. Ir aš manau, kad diskusija taryboje buvo labai naudinga. Aš nenorėčiau jos įsamei dabar ko komentuoti. Tačiau diskusijos metu buvo išsakyto išskirtinai mažai įdomių minčių ir todėl vadovų tarybos išvados, mano galva, yra pozityvios. Atvirai kalbu. Nes pažvelkite, mes tiesiog stengiamės dabar visas šias mintis nukrei, nu, nukreipti taip, kad jos iš tikrųjų tarnautų Europos perspektyvai. Tam, kad valstybės narės negalėtų vien, vienašališkai pradėti kontroliuoti savo sino. Todėl mes nustatome vertinimo pagrindus, mes nustatome aiškės tokių kontrolės. Uh, prie sienų atkūrimo sąlygas. Ir jei turėsime tokią vertinimo sistemą, tuomet komisija galės kontroliuoti viską. Ir vertinimas vyks dalyvaujant komisijai. Taigi, aš norėčiau Jūs patikinti, kad komisijos pasiūlymas bus skirtas tam, kad būtų sukurtas Europos mechanizmas, tam, kad mes bendromis jėgomis priimtume sprendimus. Nes šiandien jau kai kas minėjo, kad valstybės narės gali atkurti kontrolę prie savo vidaus sienų. Jos gali tai padaryti. Tačiau, jei jos, taigi dabar turim nuspręsti, ar jos ir turiu turėtų užsakoti šią teisę, ar mes turėtume sukurti bendrą ES mastų veikianti kontrolės prisienų atkūrimo mechanizmą kuris būtų taikomas visiems. Taigi, aš manau, kad būtų kur kas geriau ir sustiprinti mūsų akį ir štai kodėl mes pateikėme savo pasiūlymą ir Europos parlamentas uh, E, galėjo jį svarstyti atvirai ir aš tikiuosi, aš esu įsitikinęs, kad jūs e, patvirtinsite tokį akį, kuris užtikrins laisvą piliečių judėjimą. ES mūsų sąjunga yra bendryje, kuri yra pagrįsta pagarba keturioms laisvėms, judėjimo laisvėms. Ir komisija neabejodama ryštingai laikysis šių principų. Toliau, Graikija ir kitos šalis bei mūsų veiksmų programa. Pirmiausia, kaip aš jau minėjau, mes e, šiuo metu manome, kad Graikija turėtų aiškiau mums pasakyti, kaip įketina skatinti augimą. Mes e, suprantame, dėl ko žmonės yra susirūpinę. Aš puikiai suprantu, kodėl daugybė piliečių Graikijoje e, gyvena vis skurdžiau, o tuo pat metu yra tokių, kurie savo didžiulius turtus iškelia iš Graikijos. Tai yra socialinė problema. Jei mes norime atvirai ir sąžiningai kalbėti ir su graikais, ir su savimi, Turime pasakyti, kad fiskalinis konsolidavimas ir struktūrinės reformos štai ko reikia, tam, kad Graikija galėtų atkurti savo konkurencingumą ir kad su, galėtų sukurti sąlygas augimui. Ir todėl, man atrodo, kad tie, kas teigia, kad jie turi kažkokį atsarginį planą, kuris būtų lengvesnis Graikijai, tiesiog meluoja. Meluoja, nėra jokio atsarginio plano. Komisija, Tarptautinis valiutos fondas ir Europos centrinis bankas parengė priemonių paketą ir jam pritarė visos eurozonos valstybės. Ir kaip ir visi mes sakome, jog nebus laikomas iš šių veiksmų plano, tuomet bu, kils tikroji viešųjų finansų katastrofa. Todėl mes parengėme savo pasiūlymą. Mes nesame spekuliantai, mes e, norime priimti sprendimus. Ir mes parengėme planą, kuris turėtų padėti Graikijai spręsti savo problemas. Ir bet koks pasiūlymas kurti kokias, kažkokias alternatyvas, abejoti dėl mūsų veiksmų, iš tikrųjų nieko neįspręs tikrai neatkurs pasitikėjimo Graikija, pas, neatkurs pasitikėjimo ES ir neatkurs pasitikėjimo finansų rinkomis. E, įgyvendinti, reikia gyveninti tą planą, kurį turime. Neturime kitų alternatyvų. Nėra jokio kito pasirinkimo kuris e, leistų mums išvengti rimtų reformų. O tie, kas teigia, kad yra toks planas, uh, tiesiog apsimeta, kad jie yra Graikijos bičiuliai. Paprašykite, kad tie žmonės investuotų savo pinigus į Graikiją. Ne, jie niekuomet to nepadarys, nei vieno cento neskirs. Taigi, dabar reikia tiesiog gyveninti parengtą planą. Mes be abejo gerbsime Graikijos parlamento sprendimą. Tačiau nepamirškime, kad mūsų ES reikia solidarumo ir atsakomybės. Ne viena šalis negali gyventi ne pagal savo uh, išgalės. Ir Graikija neįvykdė savo įsipareigojimų kitoms valstybių, e, e, kitų valstybių narių atžvilgių. Štai tokia yra e, realybė. Ir dabar mes turime bendradarbiauti su savo partneriais Graikijoje, na be abejo, jeigu jie norės bendradarbiauti su mumis ir, ir kitomis ES institucijomis. Iš tai, kodėl Europos vadovų taryba ir eurozonos šalės patvirtino savo sprendimą ir tikiuosi, kad Graikija supras, kad šis sprendimas yra ją reikalingas. Jokių stebuklų negali būti. Reikia rimtų, stiprių, labai drąsių sprendimų. Ir tik tuomet Graikija galės įveikti dabartinės problemas, jeigu ji ir uh, taip ryštingai el elgsis, mes visuomet ją paremsime. Ačiū, pan pirmininkė. Dabar suteiksiu žodį Europos Sąjungos tarybos pirmininkui, ponai Van Rompioj. Labai trumpai, pirmiausia, dėl Graikijoje. Aš pritariu visiškai tam, ką pasakė komisijos pirmininkas. Gerbėjai kolegos, net ir be Europos pagalbos. Graikija turėtų atkurti savo biudžeto pusiausvirą ir atkurti konkurencingumą. Štai Europa tiesiog stengiasi padėti. Ir e, nemažai valstybių narių priešinasi mūsų veiksmams. Tačiau Europa vis tiek padeda Graikijai tam, kad ji turėtų pakankamai laiko įgyvendinti uh, programas, kurios buvo parengtos e, e, bendradarbiaujant su valiutų, tarptautiniu valiutų fondu, Europos centriniu banku ir Europos komisija. Europa nesukėlė šios problemos. Problemos atsirado kur kas anksčiau, prieš dešimtmetį, kai buvo netinkamai tvarkomas ūkis. Ir Graikija ir e, be Europos būtų įsivėlusi į rimtas, rimtas problemas. Todėl Graikija dabar turi imtis veiksmų tam, kad būtų atkurta pusiausvira ir tam, kad ji vėl galėtų žengti augimo keliu. Ši programa yra sudėtinga ir jis sunki. Ir visi tie, kam yra tekę kada nors uh, spręsti, taikyti ekonominio taupimo priemonę savo šalyse, puikiai tai žino, o man yra tekę tai daryti. Uh, Ir aš tik tai galiu palinkėti drąsos Graikijos vyriausybei priimti reikalingus sprendimus, nepaisant to, kad visuomenė tam labai priešinasi. Šios priemonės turėtų būti, e, turėtų būti tokios, kad jos atkurtų e, e, teisingumą. O teisingumas reikalauja, kad visi turė, turi mokėti mokesčius. Ir svarbu ir kalbėti ne vien apie mokesčius, bet ir apie tai, kaip žmonės suvokia dabartinę situaciją. Sukčiavimas, fiska, fiskalinės sukčiavimas. Štai kas rūpi žmonėms ir tai tik tai skatina žmonės manyti, jog įsivyravo neteisingumas. Ir valstybės narės, ir Europos komisija turi daryti viską, kad nacionalinės uh, valdymo struktūros būtų kuo stipresnės, tam, kad jos galėtų iš tikrųjų veikti pagal uh, savo gebėjimus. Ir tuo atveju, kai, kai susidurime su sukčiavimo atveju, reikia imtis tinkamų priemonių, kol kas jų reikėjo niekas nesijėmė. Greikijos žmonėms reikia labai svarbių sprendimų. Jų reikia ir euro zonai, ir pasaulio ekonomikos stabilumui. Ir aš raginu visus, kas privalo prisimti jiems tenkančią atsakomybę Graikijos parlamente, taip padaryti. Kuo daugiau, kuo didesnė bus balsų dauguma, tuo geriau bus Graikijos žmonėms ir mūsų ateičiai. Dabar kalbėdamas apie ekonominį valdymą, aš jau sakiau ir galiu tik tai pakartoti, kad būtų puiku, jei mes galėtume viską pabaigti ir pasiekti susitarimą. Europos vadovų tarybos pirmininkas nėra kompetitingas šiuo klausimu, aš tik tai galiu jūs paraginti. Paraginti siekti kompromiso. ir vadovautis tą dvasę, kuri buvo jau parodyta dėrybose, e, kuriam vadovavo e, e, Vengrija. Aš manau, kad iki šiol padaryta didžiulė pažanga. Aš manau, kad mes pagerinome tekstą, tą, kurį parengė darbo grupė ir tą tekstą, kuris buvo galiausiai pateiktas. Ir būtų puiku, jei darbą galima būtų baigti dar iki atostogų. Svarbu yra, kad mes parengtume išsamų paketą skirtą ekonominiam valdymui. Ir todėl ir jūs čia Europos parlamente taip pat turėtumėt priimti sprendimus laiku. pirmininkaujantį Vengriją ir parlamentas turės apsispręsti dėl to, kokio kompromiso reikia, ne aš. Tačiau aš tikiuosi, kad po e, to, kas įvyks, e, po susitikimo, kuris įvyks rytoj, tikiuosi, kad mes sugebėsime įspręsti 5 procentus likusių problemų. Kroatija. Aš klausiausi diskusijų e, vadovų taryboje Ir tai, ką, apie ką jūs kalbėjote šiandien, aš girdėjau ir, e, ir taryboje. Man tikrai nesusidarė įspūdis, kai aš klausiausi diskusijų taryboje, kad 27 šalis norėjo sužlugdyti Europos erdvę. Ne, man pasirodė, kad yra siūlomas gerai subalansuotas paketas, kuriame yra taip pat numatytas ir apsaugos straipsnis, kurį beje pasiūlė ne valstybės narės, o Europos komisija. Taigi mes nekantriai laukiame komisijos pasiūlymo dėl. Uh, mechanizmo, siūlomo mechanizmo. Ir taip pat lauksime ir komisijos pirmininko paaiškinimo dėl, dėl šio pasiūlymo. Na, aš perskaičiau vadovo tarybos išvadas, komisijos pastabas ir aš manau, kad be abejo mes turime išsaugoti Šengeno akį, tačiau kartu uh, turime reaguoti į pasikeitusią situaciją. O situacija pasikeitė taip, kaip nieks negalėjo nuspėti, kai buvo rengiama šiandieno sutartis. Pasaulis iš esmės pasikeitė ir todėl privalome, kad mes pasiruoštume naujiems uždaviniams ir štai apie ką mes kalbėjome ir priėmėme sprendimus, kuriems yra žinome. Ir be abejo, Europos parlamentas uh, dalyvaus šiame darbe, galės prisimti jam tenkančią atsakomybę, kadangi yra taikoma bendro sprendimo procedūra. Jei situacija keičiasi, tuomet mes turime atitinkamai pritaikyti turimas e, priemonės, net jei tokio, tai yra tokios svarbios priemonės kaip Šengeno susitarimas. Labai ačiū, pirmininkė Vandrompoj. Dėkoju ir jums, ponė Paroso už pasisakymus. Atviras pirmininkų suėgos posėdis baigiamas. Posėdis buvo atviras visiems nariams. Dar kartą visiems dėkuoju.